valstybės principų pažeidimo atveju. Pirmiausia, po, suteiksiu žodį ponui Klodui Duran. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar, kai švenčiama Kongo Respublikos 50-metis, tai labai svarbu, kad Europos parlamentas pasisakytų dėl mirties bausmės įvykdytos Floriberui Šebeja Bahizirė. Jis yra vienos nevyriausybinės organizacijos namus ir e, narys ir e, birželio pradžioje rastas jo lavonas jo paties automobiliuje ir šito nusikaltimo kaltininkai nerasti. Tad pirmiausia, kas jį nužudė, e, kodėl Ir todėl iš tikrųjų čia mes rezoliucijoje reikalaujam, kad būtų sukurta komisija, kuri ištirtų pono Šebeja Bahizir e, mirties aplinkybės ir taip pat e, nustatytų, kodėl dingo jo vairuotojas. Tad e, iš tikrųjų, iš tikrųjų padėti žmogaus teisų Kongo Respublikoje labai kelia didelį nerimą. Dar 2007 Penktaisiais metais e, panašus likimas ištiko vieną žmogaus teisų gynėją, keletą e, žurnalistų ir iš tikrųjų Kongo valdžios institucijos bei karinės struktūros e, šiaip jau imasi tokių veiksmų. Tad iš tikrųjų reikėtų, kaip rezoliucijoje raginama, pat, išaiškinti nusikaltimų kaltininkus, patraukti juos baudžiamojom atsakomybėm ir kartu numatyti tinkamas bausmes tiems, kurie įvykdė tokius atvejus atvejus. Tad čia iš tikrųjų visą tai atsispindi ponios e, autalą e, darbe. Rezoliucijoje e, kreipiamasi į ES, kad šioji ypatinga dėmesį būtent skirtų šitam ir panašiems atvejams. Tad parlamentas turi reikalauti iš Kongo valdžios institucijų, kad šios laikytųsi E, Junktinių tautų žmogaus teisų deklaracijos ir jos nuostatų ir kitų tarptautinių deklaracijų, kad užtikrintų sąlygas, jog žmogaus teisų gynėjai nebūtų persekiojami. Visą tai atsispindi e, rezoliucijoje. Labai ačiū. Toliau kolega Kašmarek. Vieną minutę. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Vakar čia mes kalbėjome apie žmogaus teisų gynėjų apsaugą bendrai. Šiandien nagrinėjame labai konkretų atvejį, e, pono Šebėjos atvejį. E, jis mirė todėl, kad buvo žmogaus teisų gynėjas. Visi duomenys rodo, kad jis buvo nužudytas už jo veiklą. Kas įvykdė nusikaltimą, dar tiksliai nežinome. Tačiau žinome vieną dalyką. Jų tikslai prieštarauja mūsų tikslams ir apginti žmogaus teisės. Žmogaus teisų gynėjai yra persekiojami, nes jie mm, šviečia visuomenę, jie informuoja piliečius, o informuoti piliečiai kelia grėsmę e, piknaudžiaujančiams vyriausybėms. Nužudimas turi būti išnagrinėtas ir kaltininkai turi būti nubausti. Todėl reikia nepriklausomų ir bešališko teismo. To reikalavome rezoliuciją. Ačiū. Ačiū. Toliau. Pone Veržė, pusantros minutės. E, l'assassinat de Floride. Pono Floribero Šebeja Behizirė e, nužudimas iš tikrųjų rodo, e, rodo be to jo, be to jo vairuotojo e, dingimas irgi atspindis simboliškai apskritai žmogaus teisų gynėjų padėtį Kono, Kongo Respublikoje. Ponas e, Bahysirė buvo žinomas kaip e, nepaliaujamas Kongo institucijų, oficialių institucijų kritikas ir be to panašaus likimo ar, ar, ar panašaus likimo susilaukė ir nemažai ir kitų žmogaus teisų gynėjų bei žurnalistų, kurie buvo suiminėjami, kankinami arba tiesiog nužudomi. Antai 2005 metais ponas Enkikė ir jo e, žmona e, sulaukė panašaus likimo. Po to Frank Nigerija Kangumų 2007 metais ir dar galima paminėti keletą pavardžių. Dabar tarptautinis e, baudžiamasis tribunolas išleidė, tai yra priėmė sprendimą suimti e, pono Behizirė e, žudikus, tačiau vis dėlto nusikaltelių pavyko, nepavyko sugauti. Tad šiuo atveju Kongo Respublikoje padėtis blogėja, nuolatiniai grobimai, žmogaus teisų gynėjų, prievartavimai, kankinių E, atvejai ir panašiai. Pone pirmininkė, aš, man buvo skirtos pusantros minutės. Pone pirmininkė, atsiprašau, tačiau jūs man skiriat laiko dvi minutės. Pirmininkas sako, pusantros minutės buvo skirta. Atsiprašau, jums buvo skirta pusantros minutės laiko kas ir jūs kalbėjot jau minutę 45 sekundės ir tai darėt jau nebe pirmą kartą. Ir aš turiu priminti laikytis darbo tvarkos taisyklių. Tikrai negalima kalbėti ilgiau ir tokiu būdu, kad kiti kolegos tada negautų tinkamo laiko. Ponas Černeckis. Pone Šakė. Panie Šovinčiansi, Šauni Paistvo. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai kalbu kaip vienas iš rezoliucijos autorių. Lapkričio mėnesį jau netrukus mūsų parlamento atstovai lankysis Kongo Demokratinėje Respublikoje, nes įvyks, įvyks ES ir AKR šalių susitikimas, parlamentinis susitikimas kaip reikia mums elgtis, ką daryti, kai žvelgsime į šeimininkų veidus. Negalėsime tylėti, nes ši problema yra labai svarbi žmogaus teisų apsauga. Tai nėra tušti žodžiai. Tai neturi būti kažkas tai tokio labai paprasto. Tai yra konkretu. Žmonės moka savo gyvybėmis. Tad Europos parlamentas na, turi ne tik apie tai kalbėti, bet kalbėti apie tai garsiai. Ačiū. E, praleidęs buvau jūsų dabar, ponia Šakė. Ar ji yra čia? Ne. Tokiu atveju e, autoriai pasisakė, toliau ponas Poseltas dvi minutės. Ačiū. tai nėra vienkartinis atsitikimas. Tai yra tiesiog Lietkalnio viršūnė, ne tik Kongo demokratinėje Respublikoje, bet Afrikoje apskritai. Tai yra žavi šalis. Ji turi pakankamai, kad išmaitintų visą žemyną ir visą žemyną paverstų turtingu, duoti energijos visam žemynui jeigu ten veiktų įstatymo viršenybė, visa Afrika iš to laimėtų. Tačiau vyksta priešingai. Kongas nuolat destabilizuoja situaciją ir eksportuoja tą nestabilumą į kaiminės šalis. Todėl ES vienu iš savo tikslų turi padaryti Kongo Respubliką, kad ji gyventų pagal įstatymus. Ir e, tai yra svarbu dar dėl to, kad kitas susitikimas su AKR šalimis vyks būtent ten. Ačiū toliau, ponia Kretų. Ačiū, aš taip pat noriu pasmerkti šį baisų nusikartimą prieš vieną garbėmiausių kovotojų už demokratiją ir žmogaus teisės. Nevyriausybinės organizacijos, kuriai jis vadovavo pavadinimas, kuriam vadovavo panas Bahizirė, buvo svarbus jo veiklai, balsas tiems, kurie neturi balso ir tiems žmonėms jis paskyrė savo gyvenimą. Jis prie jo buvo kabinėjamas visą laiką, nes jis e, būtent minėjo korupciją armijoje ir dėl to buvo nužudytas. Tas barbariškumas, su kuriuo jis buvo nužudytas, labai aiškiai pasako, kokia yra žmogaus teisų būsena Konge, būtent kankinimas, lytinis smurtas, ir žudimai. Todėl manau, kad ES diplomatinė tarnyba turėtų reikalauti, kad Kongo valdžia atliktų aišku skaidrų e, tyrimą ir kad būtų nustatyti kaltieji. Kongo vyriausybė turi kovoti prieš nebaudžiamumą šalyje, kur pilietinis karas e, nuolat teikia galimybę masinėms žudynėms ir prievartavimui. Manau, kad jungtinių tautų misija Konge turėtų taip pat oficialų vaidmenį atlikti tokiame tyrimė. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Koval. Vieną minutę. Dziękuję bardzo, pani. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad šiandien mes susidurėme su atveju, kai Afrika prašo paramos ar bendradarbiavimo iš ES. Ir paprastai, kaip ir paprastai, šiuo tokiu atveju mes jiems padedame. O šiandien matome, kad pradame kalbėti apie žmogaus teisų apsaugos standartus. Egzistuoja tam tikros taisyklės nusikaltimams nagrinėti ir tų taisyklių turi būti laikomasi. ES tų taisyklių turi griežtai laikytis. Sprendžiant šią problemą, mes rezoliucijoje aiškiai pareiškime, kad reikia įsteigti tyrimo komitetą, kuris išnagrinėtų šį brutalų nusikaltimą. Ačiū kolega Koval. Toliau. Tu nekelam vieną minutę. Prezident. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Deja, šis e, pono Bahizyrė nužudimas prieš 15 dienų nėra pavienė tragedija. Kaip yra pasakęs Junktinių tautų ypatingas įgaliotinis, šis nužudimas e, labai tvirtai reikalauja oficialios atsakomybės. Aš žinau, kad e, politiškai motivuoti nužudimai yra susiję su žmogaus teisų įbauginimu ir persekiojimu. Taip pat bauginami ir persekiojami yra Kongo demokratinės Respublikos demokratijos puoselėtojai ir e, kiti visuomenės veikėjai. Mes išreiškėme užuojautą pono Bahizirė šeimai ir artimiesiems ir raginame tarybą bei komisiją padaryti spaudimą e, Kongo Demokratinės Respublikos administracijai, kad e, ji sukurtų normales darbo sąlygas žmogaus teisų gynėjams ir patrauktų baudžiamojo nusakomybin nusikaltimų vykdytojus. Ačiū kolega Keliam. Toliau vieną minutę kolegai Korolai puhemies on hyvä että pystyimme nostamaan Sebejan Ačiū, ponė pirmininkė. E, gerai, kad šis klausimas yra svarstomas plenarinėme posėdėje. Šis žmogus buvo labai drasus žmogaus teisų ir demokratijos gynėjas Konge. E, jis buvo persekiojimas e, valdžios institucijų. Mes jo apginti nesugebėjome. Tokie žmonės kaip jis e, vis aktyviau ir aktyviau reiškėsi Kongė. Žmonės bando labiau apginti žmogaus teisės ir teisės viršenybę. Per pasarusius penkerius metus buvo nužudyta daug žmogaus teisų gynėjų. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad e, itin svarbu e, yra leisti Kongo žmonėms patiems spręsti savo likimą. Apsisprendimo teisė turi egzistuoti. Turime kovoti e, su korupcija toje valstybėje e, griežčiau ir e, kariuomenė bei policija turėtų būti griežčiau kontroliuojami. Ačiū. Ačiū ponas Prėda vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau išreikšti užuojautą Floriber Šebėje Bahizyrė šeimai. Jis žuvo tragiškai jis buvo e, gerbiamas žmogaus teisų gynėjas, todėl su jo mirtimi negalime sustaikyti, ją būtina pasmerkti. Tyrimas turi būti vykdomas viešai ir skaidriai, kad visi suprastų, kaip nužudimas buvo suorganizuotas. Šiame kontekste mes turėtume nepamiršti jungtinių tautų, kaip jungtinių tautų ypatingas įgaliotinis yra pasakęs dėl nužudimų be teismo. Yra požymių rodančių, kad šiame nužudime buvo, į šį nužudimą buvo neoficialiai kišamasi. Kongo Respubli, Demokratinė Respublika pasaraisiais metais tokia tendencija auga. Esame matę ne kartą, kaip buvo žudomi visuomenės veikiai ir žmogaus teisų gynėjai. Kongo administracija turėtų kovoti su nebaudžiamumu. Ačiū. Dank, Labai ačiū, ponia Preda. Dabar toliau spontaniškai pasisakantį ponia Tyler. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti rezoliucijos autoriams. Manau, kad eh, Bakisirės nužudimas Birželio antrą dieną privertė daugiau kaip 50 organizacijų ir bankimūną, patį bankimūną pareikalauti of, oficialaus tyrimo. Jo žmogaus teisų gynimas sukėlė grėsmę jo gyvenimui, gyvybei. Ir kaip suprantu, pirmą birželio jis pats lankėsi po, policijos nuovadoje. Ir žinome, kad antrą birželio buvo rastas jo kūnas. Norėčiau susilaukti patikinimų, kad komisija ir taryba darys spaudimą, kad būtų atliktas nepriklausomas tyrimas, bet taip pat e, sieks patikinimų, kad e, jo šeima taip pat būtų apsaugota šiomis, šiomis aplinkybėmis. Daugelį žmogaus teisų kaip e, už gryną pinigą, tačiau jis dėl to turėjo kovoti ir mirti. Ačiū, kolegė. Daugiau nėra spontaniškai pasisakančiųjų, dabar komisaras užbaigs. Atsiprašau, ponas Stanokas. E, šalis, kuri tapo Kongu, e, pasivadino kitaip, tačiau jos esmė nepasikeitė, nes žmogaus teisų gynėjai vis dar susiduria su džiuliais grasinimais, žurnalistai yra nužudomi ir Bahizirės vardas. Yra tiesiog tik tai vienas vardas iš visų, kurie sumokėjo gyvybę už savo įsitikinimus. Aš tikiuosi, kad šis atvejis bus išspręstas, o ES padės sustiprinti pilietinę visuomenę Konge. Nebaudžiamumo klimatas Konge ir kitoje, kitose Afrikos šalise susijęs su mineralinių išteklių kontrolė. Reikėtų sustiprinti Kimberlio procesą, kad būtų pratestata krūvinųjų deimantų istorija, per, išplėsta e, kitiems mineraliniams ištekliams ir kad tas nebaudžiamumas nus, e, galų gale baigtųsi. Labai ačiū. Kolegė Tanukai, dabar suteiksiu žodį komisijos nariui Daliui. Pone pirmininkė, brangus parlamento nariai, komisija sužinojo e, su dideliu liūdėsiu apie pono Floriberto Čebėjos Bahizirę mirtį. Jis buvo vienas iš iškiliausių žmogaus teisų gynėjų Kongo Respublikoje. Tad e, vienos nevyriausybinės organizacijos e, atstovas, su kuria komisija palaiko glaudžius ryšius. Jo mirtis rodo, mirties aplinkybės rodo, kad čia galima kalbėti turbūt ir apie nužudimą, į kurį įsivėlė gal ir oficialios struktūros. Jo mirtis sukėlė tokių didelio pasipiktinimo ne vien Kongo Respublikoje, bet ir tarptautinėje bendryjoje. Europos Sąjunga ir jos e, valstybės narės, taip pat jungtinės tautos bei Junktinės Amerikos valstijos visos išreiškė nerimą ir išreiškė pageidavimą, kad būtų sukurta komisija tyrianti, ištirsanti mirties aplinkybės. Mirties aplinkybės faktai turėtų būti deramai ištirti ir kaltininkai patraukti atsakomybėn jau šiuo klausimu pasisakė Kongo prezidentas Kabila, jau pareikšti įtarimai tam tikriems policijos pareigūnams yra sulaikymo jau atveju. Tad e, institucijos pasiruošusios bendradarbiauti. E, Olandų medikai ištyrė pono Šabėje Bahizirė kūną ir tada galės pateikti konkretesnių jo mirties aplink, e, aplinkybių faktų. Labai svarbu, kad Kongo vyriausybės užtikrintų skaidrų, nešališką šito atveju tyrimą. ES atidžiai stebės, kaip vyksta šis procesas. Uh, kartu su valstybėmis narėmis, su jų atstovais Kinšasoje. Tad mes skatinsim konkrečių rezultatų pasiekimą. O apskritai e, jungtinė ES skatina e, ir, ir ragina Kongo Respublikos valdžios institucijas e, prisimti atsakomybę ir, ir toliau laikytis įstatymų bei gerbti žmogaus teisės. Ir ES teiks pagalbą šiuo klausimu. Ačiū komisarė, baigiame diskusiją šiuo klausimu. Pateiktos šis, šešios rezoliucijos socialdemokratų, žaliųjų, EPP, kairiųjų, ECR ir ALDE frakcijų. Balsuojama bus pabaigus diskusijas. Šis klausimas, kitas klausimas yra Nepalas. Suteiksime žodį autoriams. Pirmiausia, geringiant Odenberg. Pusantros minutės. Ačiū, ponia pirmininkė.